Pirmas darbo tvarkės klausimas tai yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju trukmenė ilgiau kaip valandą pagal 122 straipsnį. Visų pirma, kalbėsime apie